colleagues, uh, please take your seats. Gerbėmiai kolegos, prašom užimti savo vietas. Can you please uh, close the door? Ar galėtų kas nors uždaryti duris ir prašau visų atsisėsti į savo vietas. nes mes tuoj pradėsime klausimą. Prašome susėsti visus, prašau, dar kartą sako pirmininkas. Labas vakaras visiems. Labai nedaug turime laiko ir dėja vėluojame keletą minučių pradėti. Todėl iš karto pereinau prie klausimų. Pirmiausiai norėčiau pasveikinti jūs visus, ponia Reichers, paskirt nominuotąją komisijos narę, taip pat teisės lygių galimybių e, pilietinių teisų komiteto atstovus noriu informuoti, kad prezidentas Baroso laiške, kurį parašė Liepos 3 dieną, nurodė, kad jeigu bus sėkmingai patvirtinta uh, kandidatūra, tai jis paskirs ponę Reichertz ir suteiks, kuri dirbs teisingumo, pamatinių teisų ir pilietiškumo klausimais. Po keleto žodžių, kuriuos pasakys ponas Svoboda ir ponia Garcija Perez, mes išgirsime įžanginį ponios Reichertz žodį. Tada koordinatoriai ir tik koordinatoriai trijų komitetų a, turės galimybę užduoti klausimus. Prezidentų suėga sutarė, kad šis klausimas, kuris vyks trijose komitetos, kurį rengia trys komitetai, negali trukti ilgiau nei 90 minučių ir todėl tik koordinatoriai galės užduoti klausimus. Aišku, tai prezidento neturintis atvejis ir e, jis nepasikartos klausimų metu rudėmi. Ir dar dėl darbo tvarkos. E, prisistatykite, kai kalbėsite, ponė Meijer. Ačiū, ponė pirmininkė, esu Fikiai Meijer, Vikiai Meijer ir esu Laisvės partijos narė, tuo tarpu nepriklausau jokiai Europos parlamento frakcijai. Ir e, šiandien ryte gavau žinutę kad e, neturiu teisės užduoti klausimus, bet aš tam prieštarauju, nes esu visą teisę Europos parlamento narė. Pirmininkas, ačiū, kad jūs taip mandagiai pateikėte savo prieštaravimą. Mes jį įregistruosime ir toliau ponas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat Noriu kreiptis į Jūrę Lybę ir FAM komiteto narius, bet pirmiausiai norėčiau pasveikinti ponę Reichertz, nominuotąją komisijos narę. Turiu pažymėti, kad bendradarbiavimas tarp mūsų trijų komitetų yra labai svarbus, nes a, mūsų kompetencijai priklauso bendro intereso sritis. Taip pat yra sričių, už kurias, jei bus patvirtinta, komisijos narė bus atsakinga ir jos uh, e, susišaukė su jūrė komiteto kompetencija, įskaitant šeimos teisę, privatinę tarptautinę teisę. Ir tose srityse jūri komiteto, na, toms sritims jūri komiteto nariai skirs didžiausią dėmesį klausimų metu. Ir tikiu, uh, ponę, kad jūs išrinkus mes bendradarbiausime nemažiau vaisingai kaip su ponė Reding, taip ir su jumis. Kadangi trūksta laiko, iš karto noriu suteikti žodį poniai Garcija Peres, kurie atstovauja moterų lygių galimybių komitetui. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Ir, aišku, noriu pirmiausiai pasveikinti ponę Reichertz. Moterų teisų komitetas yra įsitikinęs, kad jums priskirtina ateityje kompetencija per tą laiką, kai jūs vykdysite komisijos narės pareigas, bus susijęs su įvairiausiais klausimais. Lygybės politika nėra atskiras rytis ir ją pasižymi visos ES politikos rytis. Aš manau, kad lygių, lygybės politika yra išskirtinis dalykas, mes kovojame su smurtu ir mūsų kompetencijai priklauso įvairūs klausimai, tokie kaip smurtas būtyje, motinystės atostogos, moterų darbas įmonėse. Šiandien krizės laikais moteris ypač sunkiai kovoja, ypač dėl savo seksualinių ir reprodukcinių teisių. Aš manau, kad tie klausimai yra itin aktualūs ir koordinatoriai jums užduodami klausimai atspindės mums rūpimas sritis. Ačiū. Ačiū. Pone Reichertz, Mes žinome, kad prieš prasidant klausimų atsakymų raundui jūs e, norite pasakyti įžanginį žodį. Ir mes e, suteikiame dabar jums tą galimybę, o po to seks koordinatoriai jums užduodami klausimai. Gerbimieji parlamento nariai, jei jūs neprieštarausite, aš pereisiu į prancūzų kalbą, nes nors prieš daugelį metų visgi teisę studijavau prancūzų kalbą. Todėl norėjau jūs ir vertėjus perspėti apie tai. Šiandienos Ehm, šiandien dalyvauju posėdėje su jumis dėl to, kad e, ponė Vivian Reding buvo išrinkta Europos parlamentą, todėl aš noriu ją pasveikinti. Mano klausimo kontekstas yra ypatingas. Viena vertus, e, laikotarpis, kuriam Luksemburgo vyriausybė mane paskyrė, yra labai trumpas, kadangi e, jis truks tik iki naujos komisijos įsteigimo. Kita vertus, kai viena komisijos generalinė direktorė buvo paskirta komisijos nario kaip viena iš komisijos generalinių direktorių paskirta į komisijos narės vietą. Aš e, suprantu, kad man tenka labai didelė atsakomybė. Aš e, noriu tęsti veiksmus pradėtus e, prieš penkerius metus ponios Reding. Taip pat aš tęsiu veiksmus, kuriuos aš pati e, dariau dirbdama Europos Sąjungos dvasėje jau daugiau negu 30 metų kiekvieną dieną. Atsakydama į jūsų klausimus, aš pristačiau savo patirtį ir E, žinias įgytas dalyvaujant komisijos narių kolegijos darbe. Leiskite man pakartoti, kad jeigu aš būsiu paskirta, aš visapusiškai kolegialiai ir nepriklausomai dalyvausiu komisijos darbe ir taip pat palaikysiu dialogą su Europos parlamentu, kad būtų galima užtikrinti efektyvę demokratinę kontrolę. Keletą žodžių apie mane pačią ir e, aš E, po to e, galėsiu pristatyti portfelį, kurį e, man suteiks pirmininkas Baroso. Aš kaip moteris esu pasirengusi klausyti, dalytis patirtimi, dirbti skaidriai ir vadovauti. Tai yra pagrindinės vertybės. Aš tas vertybės stengsiuosi gyvendama savo darbe, palaikydama profesinius institucinius ryšius, ypač su Europos parlamentu. Per pasarosius penkerius metus Europos teisingumo erdvė labai ženkliai pagerėjo augimo. E, teisingumas visiems piliečiams ir teisingumas augimui yra tos politikos, kurios e, konkrečiai pagerino piliečių ir įmonių gyvenimus. Aš manau, pavyzdžiui, kad pasiūlymo dėl paveldėjimų prieimimas e, yra vienas iš tokių pavyzdžių. Tai palengvina šeimų problemų sprendimą tarptautinių paveldėjimų atveju civilinės ir komercinės teisės srityje buvo pasiekta pažangos, kuri palengvino įmonių, ypač mažų ir vidutinių įmonių gyvenimą. Pavyzdžiui, egzekvatūra yra toks, e, pavyzdys, toks pavyzdys tos e, ilgos ir brangios procedūros panaikinimas buvo labai naudingas. Europos parlamentas pademonstravo savo kaip lyderio vaidmenį teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės rytise. E, Praėjusių e, birželio mėnesį tarybos padarytos išvados rodo, kad labai daug pažangos yra pasiekta įgyvendant Lisabono sutartį. Bendradarbiavimas civiliniais ir baudžiamaisiais, baudžiam, civilinės ir baudžiamosiose bylose tapo Europos politikos rytimi kaip ir e, kitos politikos. Kitas svarbus žingsnis į priekį yra pagrindinių teisių hartija. Dabar mes tengiamės jas įgyvendimą užtikrinti visose pagrindinėse gyvenimo srityse. E, mes kalbame apie pagrindinės vertybės, jas privalome gerbti ir išsaugoti. Pirmininkaujantį Italiją išdėstė labai aiškius savo siekius. Ji nori siekti pažangos ir geriau bendradarbiauti su parlamentu. Aš norėčiau kartu su jumis e, gyvendinti šiuos tikslus. E, jūs parlamentas esate labai aiškiai pasakę, kad reikia reformuoti duomenų apsaugos sistemą Europoje. E, tai yra mūsų bendras prioritetas ir mes turime geriau parengti trialogo darbą. Bendradarbiavimas tarp komisijos ir parlamento reglamentuojant šį dosiją buvo puikus. Jūsų parama artimiausiais mėnesiais bus gyvybiškai svarbi. Darybos su Junktinėmis Amerikos valstijos yra viena iš aktualiausių temų šiuo metu. Jos pasiekė lemiamą etapą, e, svarstant duomenų apsaugos klausimus. E, taip pat e, ten dabar yra kalbama apie teismų ir policijos bendradarbiavimą ir pasikeitimą prekybiniais komerciniais duomenimis. Taip pat reikėtų paminėti vadinamai skėtinį susitarimą, kur e, Junktinės Amerikos valstijos yra padariusios e, pakankamai svarbių žingsnių, e, bandydamos suderinti teismų praktiką, kad būtų galima užtikrinti geresnę apsaugą Europos piliečiams. Europos parlamento pozicija šiais klausimais buvo puikiai suformuluota jūsų pirmininko pono Morais tyriamajame projekte. Ir aš galiu pasakyti, kad per artimiausius mėnesius mes stengsime jūs informuoti visus pokyčius. Kalbant apie saugos prieglopščio sistemą, komercinių duomenų apsaugą, e, irgi čia pastebime jau ženklios pažangos. Todėl labai svarbu, kad visos 13 rekomendacijų būtų įgyvendintos. Šios dvi E, dėrybų sritis, e, vadinamasis skėtinis susitarimas, umbrella agreement ir saugaus prieglošio SafeGaba susitarimas yra gyvybiškai svarbus, kad už, uh, sukurtume pasiti, tarpusavio pasitikėjimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Nemokumas yra kitas svarbus projektas mūsų ekonomikos augimui. Uh, tai padės sunkumus išgyvenančioms įmonėms Ir suprantame, kad Europos parlamentas ir taryba turi pasiekti susitarimą per trilogą. Europos prokuratura yra kitas stambus ateities projektas. Europos prokuratura leis mums kovoti su e, sukčiavimu veiksmingiau ir taip galėsime geriau apsaugoti Europos biudžetą. Pirmininkaujantį Italiją šią sritį išsikėlė kaip prioritetinė savo pirmininkavimo laikotarpiui, o Europos komisija taip pat daro viską, ką gali, kad šis dosie pasistumėtų į priekį. Kovos su sukčiavimu direktyva yra viena iš svarbiausių, kuries, kuri turės būti įgyvendinta šios Europos prokuratūros ir šio dosie mes turime dirbti kartu. Europos parlamentas jau pasiekė daug pažangos procedūrinių teisų srityje, ypač e, kalbant apie teisę į vertimą, teisę į informaciją ir teisę į advokatą. Aš manau, kad kartu su jumis mes sustatysime bent jau minimalius e, bendruosius standartus baudžiamojo teisingumo srityje. Pirmiausia, nekaltumo prezumcija, pagalbos teisme ir e, procedūrinių garantijų vaikams srityse. Aš kaip moteris labai daug dėmesio skiriu tam, kad e, įmonių valdybose būtų kuo daugiau moterų. Šis tikslas yra labai svarbus ir vyrų ir bei moterų lygybė užtikrinti ir ekonominėms priežastims. Tai paro yra e, įrodyta, kad įmonių valdybose esant vienodai vyrų ir moterų yra daroma teigiama įtaka įmonės konkurencingumui vyrų ir moterų lygybės dosie yra kitas rytis, kurioje komisija ir galėtų daugiau e, pažangos padaryti per artimiausią e, kadenciją. Aš e, nepamiršiu tokių klausimų kaip smurtas prieš moteris, kova su diskriminacija moterų atžvilgių. Be to turime kalbėti apie Romų integraciją ir LGBT asmenų teisių apsaugą. Luksemburgo vyriausybė e, paskyrė mane į šį darbą ir man tai reiškia labai didelį karjeros pasiekimą. Būdama komisijos narių kolegijos narė, aš galėsiu geriau prisidėti prie ES pagrindinių teisų užtikrinimo. Aš lygiai taip pat galėsiu aktyviau prisidėti prie laisvos menų judėjimo ir prie visų piliečių lygybės aš suprantu, e, kad tam turėsiu netausoti jėgų, Aš e, siekiu, kad e, būtų pasiekta pažangos visose įmanomose srityse ir dirbdama skaidriai ir e, bendradarbiaudama su Europos parlamentu, aš visuomet skirsiu parlamentui prioritetinę vietą. Ačiū. Thank you very much, Ms. Reichert. Ačiū, ponė Reichert. Dabar perėsime prie klausimų. Ir pirmasis klausimas iš Libė koordinatorius EPP frakcijos, ponė Monika Holmeier, septynios minutės. Ačiū. Kągi, ponė Reichert, norėčiau pradėti nuo klausimų susijusių su duomenų apsauga. Jūs e, minėjote skaitmeninių technologijų problemą. Skaitminės technologijos yra labai svarbios, skatinant užimtumą ir ekonomikos augimą Europos Sąjungoje. Tačiau susidurime ir su ta problema, kad e, įsivešpatavus Google, jie turi monopolį ir tai ne vien iškraipo rinką ir turi prieigą prie pačios įvairiausios informacijos ir domenų. E, bet kita vertus taip pat ir mažos įmonės nepajėgė dėl šios monopolius įsitvirtinti rinkoje. Taigi, norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė apie tai ir teisinių požiūrių Ar jūs būtumėte nusiteikusi kažką daryti šioje srityje, imtis kažkokių veiksmų, kažkaip reglamentuoti prieigą prie rinkos ir panašiai, tam, kad ši problema būtų išspręsta. Ir tokios įmonės kaip Google, kurios gali naudotis, turi didžiulį, didžiulius informacijos kiekius, domenų kiekius ir gali e, juos naudoti kaip, kaip tik nori. Uh, Ką Jūs manote apie tai, ar įmanoma uždrausti tokiams monopolijoms, monopolininkėms įmonėms naudoti jų turimą informaciją ir duomenys? Ir dar vienas klausimas apie abipusį bendradarbiavimą kovos su tarptautiniu nusikalstamumu srityje. Kalbant apie sunkius nusikalstamumus, norėčiau paklausti, ar būtų galima sumažinti biurokratiją bendroms tyrimų e, grupėms, kurios dirba ir atlieka tyrimus. Ar būtų galima rasti kažkokį nuolatinį sprendimą, galbūt būtų galima steigti nuolatinės bendro, bendras e, tyrimo komandas. Taip pat dar kyla problemų ir su tyrimo metu nustatytų faktų patvirtinimu. Kai yra tyriami rim, sunkus nusikaltimai tarp valstybinių mastų, kaip būtų galima spręsti šias problemas. Taip pat e, dar viena probleminė sritis Olaf, mes manome, matome, kad buvo pažeidimų padarytų šioje organizacijoje ir generalinis direktorius Kessler ir kiti mm, asmenys e, padarė prasižengimų, buvo nustatyta, kad kartais buvo pažengto, pažesto, pažeistos žmogaus pagrindinės teisės pažeistos atitinkamo reglamento nuostatos. Taigi jūs, kaip atsakinga komisijos narė, kaip jūs užtikrinsite, kad um, Olafo pareigūnai ir vadovybė gerbė pagrindinės teisės ir laikosi savo įsipareigojimų. Taigi, kaip jūs galėsite tai užtikrinti ir kaip užtikrinsite, kad uh, Olafas kaip um, organizacija, kaip institucija laikosi visų įsipareigojimų. Jūs taip pat minėjote Europos prokuratūrą. Kadangi prokura, šiai Europos prokuratūrai nėra skiriamas papildomas finansavimas, tai kaip bus sprendžiamos finansinės problemos, ar iš tikrųjų bus skirtos konkrečios užduotis, konkreti kompetencijos rytis Europos prokuratūrai ir iš tikrųjų ši institucija bus naudinga Europos Sąjungai. Ir dar kolegė iš EPP Užduoskite klausimą. Klausimas apie duomenų apsaugą. Kovo 12 dieną parlamente buvo balsuota mm, dėl mm, atitinkamo reglamento projekto ir mm, po to pirmininkaujant Graikijai, TVR taryboje, ES valstybių narių ministrai prieėmė dalinį bendrą požiūrį dėl duomenų apsaugos reglamento. Ir parlamento ir tarybos pozicijos panašu, kad yra gana panašios. Na ir jos ne visai atitinka pirminį komisijos pasiūlymą. Taigi, kaip komisija e, ketina toliau šį procesą, šiame procese dalyvauti, siekti konkretaus sprendimo ir pageidautina kaip įmanoma greičiau. Ir dar gal galėtumėte pasakyti, kaip vyksta JAV ir ES dėrybos dėl domenų apsaugos ir kaip tos dėrybos paveiks komisijos ir tarybos poziciją dėl domenų apsaugos reglamento. Dar ES ir JAV stebėjimo sistemos. Taip pat kovo 12 Europos parlamentas balsavo dėl rezoliucijos, dėl šios programos ir jos poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms. Savo parlamente Europos parlamentas paragino komisiją pateikti priemonės, kuriomis būtų užtikrinta. Mm, Užtikrintas privačių, privatumo principų e, apsauga ir kad būtų pateiktas naujas pasiūlymas dėl asmens apsaugos, e, asmens e, saugomų duomenų perdavimo. Noriu paklausti, kaip komisija ketina įgyvendinti Europos parlamento pateiktas rekomendacijas. Ir dar toje pačioje rezoliucijoje Europos parlamentas ragina komisiją pateikti teisinį pasiūlymą dėl mm, ES duomenų perdavimo mm, kelių ir dėl atitinkamos struktūros e, sukūrimo. Ta struktūra galiotų tik Europos Sąjungoje. Ar komisija ketina teikti tokį teisinį pasiūlymą? Ačiū, ačiū, kad laikotės nustatytų laiko pribojimo. Toliau socialdemokratų vardu. Šešios minutės. Pone Reichert. Komisijos narė atsakinga už šią sritį skiriama labai trumpam laikotarpiu, taigi ir mano klausimai bus riboti. Aš taip pat norėčiau pradėti nuo domenų apsaugos. Šio parlamento dauguma patvirtino rezoliuciją, bet ši rezoliucija ir konkretus veiksmai užstrigo tarybos lygmenių. Ir tai yra problema, nes kiekvieną dieną yra naujovių interneto srityje, o mes neturime atitinkamos struktūros ir taisyklių, kurios padėtų uh, mums vengti problemų šioje srityje. Yra daugybė informacijos, kurią gali naudotis ir žvalgybos organai, ir vyriausybė, ir taip toliau. Ir kaipgi jūs galite užtikrinti, kad ta veiksmų blokada tarybos lygmenių baigtųsi. Ir dar dėrybos su JAV dėl duomenų keitimosi baudžiamosiose bylose. Aišku, kad jeigu susitarimas būtų pasiektas, tai turėtų būti nustatytos labai aiškios nuostatos, nuostatos, kuriuose būtų įtvirtinti pagalbos ES piliečiams principai. Norėtume išgirsti, kad jūs laikysitės atitinkamų griežtų principų. Toliau, saugaus uosto principas. E, daugelis Europos parlamente net nesupranta to principo, nes iš tikrųjų komisija pirmiausia įsigilino į situaciją, atliko atitinkamą tyrimą, bet ar buvo svarstamos alternatyvos ir kaip būtų galima pagerinti tą saugaus uosto Safe Hub susitarimas? Ar galbūt to susitarimo reikėtų apskritai atsisakyti ir mes galėtume mm, rasti kitokį būdą saugiai keistis duomenimis šioje srityje? Ir dar e, vienas klausimas įstatymo viršenybė ir pagrindinės teisės. Aišku, tai yra valstybių narių kompetencijos sritis. Tačiau mūsų vertybės yra įrašytos ES sutartyje ir pagrindinių teisių hartijoje. Ir tos vertybės turi būti visada aiškios. Komisija parengė teisingumo rodiklių lentelę šioje srityje, tačiau ten daugiausia yra akcentuojami, akcentuojamas ES ekonomikos semestras. Ir tokias rytis kaip baudžiamoji teisė apskritai toje e, lentelėje neatsispindi, o kalbant apie baudžiamąją teisę, mes turime užtikrinti, kad būtų garantuojamos procedūrinės teisės ir kad būtų užtikrinta įstatymo viršenybė. Reikia galvoti apie aukas, bet taip pat e, ir e, atitinkamai ginti įtariamųjų teisės. Mano klausimas būtų, kaip um, jūs įsivaizduojate, ar valstybės narės galėtų praktiškai įgyvendinti šias teisės ir užtikrinti teisės gynimo priemonės įtariamiesiems ES piliečiams, ar šios teisės galėtų būti užtikrintos. Ir dar viena problema - diskriminacija. Ši problema aktuali daugelįje mūsų gyvenimo sričių, kalbant ir apie migrantus, ir apie mažumas. Ir turime dabar veiksmų planą ir strategiją, tačiau realiai susidurėma su tokia problema kaip diskriminacija dėl kilmės, rasės ir panašiai. ES yra direktyvų, kuriuose yra konkrečiai įvardintos draudžiamos diskriminacijos formas, tačiau vis tiek yra dar diskriminuojamos tam tikros gyvenimo formos ir e, piliečiai su tuo susiduria ypač darbo rinkoje. Taigi svarbu uždrausti diskriminaciją visose gyvenimo srityse. Manau, kad e, mums būtina užtikrinti taisyklės kovai su diskriminacija. Kol kas taryboje tokių bedrų taisyklių nėra priimta. Jūs turite tik keturis mėnesius. Tikiuosi, kad e, jums pavyks per šį laiką įgyvendinti konkrečių veiksmų ir galbūt bent jau per tos keturis mėnesius pasiūlyti esite veiksmus, kurie galėtų būti įgyvendinti ir darysite spaudimą tarybai konkrečiai veikti šioje srityje. Tai tokie mums svarbiausi klausimai. Ačiū, iš tikrųjų, tik keturi mėnesiai, dabar jau galite ir mm, išeiti ir baigti šios klausimus. Toliau ECR grupės lybė uh, komiteto vardu ponas Timosai. Ponas, sveiki atvykę mūsų klausimus. Pirmiausiai norėčiau grįžti prie ponios Hochmeier pastabų dėl jungtinių tyrimų grupių. Tas um, klausimas nebuvo dar svarstytas parlamente ir dėja, matyt, mūsų vis tik tai bendradarbiavimas nėra pakankamas, bet norėčiau žinoti, kokia jūsų nuomonė tie. Svetimšaliai kovotojai. Tai, kad situacija darosi vis prastesnė Sirijoje ir Irake ir kad ISIS grupė vis daugiau gyja galių. Ar jūs galite pasakyti, kokių priemonių policija ar teismai gali imtis padėdami išorės santykių kontekste? Dėl Europos arešto orderio. Ar jūs manote, kad reforma ir Europos arešto orderio peržiūra iš tiesų yra prioritetas TVR srityje? Norėčiau, kad um, jūs prisimtume tam tikrus įsipareigojimus dėl e, teis, reformos teisės rydyje, nors nebūtinai tai turėtų apsiribūti Europos arešto orderių. Taigi teisė būti pamirštam. Kaip asmuo, kuris praktikuoja jogą, o žinau, kad jūs tą darote, norėčiau paklausti, kokios gali būti pasiekmes žalingos po Europos teisingumo teismo sprendimo dėl teisės būti pamirštam. Nes, nepamirškite, yra politikai, kurie, pavyzdžiui, nes gali būti taip, kad dabar nusikaltėliai pareikalaus, kad būtų pašalinta iš duomenų bazių visa medžiaga apie juos ir panašių prašymų galima susilaukti tikrai iš daugelio atitinkamų grupių. Taigi, kas yra viešasis interesas, kas nėra viešasis interesas, panašu, kad šiuo metu sprendžia ma pagal Europos teisingumo teismo um, sprendimus. Nominuotojai komisarė, jūs galite į klausimą dėl jogos neatsakyti. Uh, Toliau ponė Cecilija Vitstram, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė, noriu pasveikinti Jūs ponė Raiksterą. Labai dėkoju, kad atvykote į mūsų posėdį šiandien. Europos Sąjunga negali būti tikra sąjunga, jeigu jos piliečiai nebus tikroje sąjungoje ir nesidalys bendromis vertybėmis. Ir aš žinau, kad reikalinga platformą bendradarbiavimui, jeigu mes norime veiksmingos Europos. Ar jūs e, ketinate pademonstruoti, kad e, reikalinga imtis ryštingų priemonių įgyvendinant pamatinės teisės, net ir tais atvejais, kai yra uh, um, kovojama su valstybėmis narėmis, kurios nepaiso tų teisų. Ar jūs ketinate imtis tokių dalykų? Ar jūs manote, kad pažeidimo procedūra, kurios imamasi prieš valstybės narės, turėtų apimti ne tik tai pamatinės teisės, bet taip pat religijos uh, laisvę, uh, raiškos laisvę, romų teisės. Taip pat norėčiau iškelti dar vieną klausimą. Uh, Ar jūs ketinate tęsti pradėtą gerą darbą dėl teisingumo reikalų, e, dėl teisingumo srities um, rezultatų suvestinės? Ir dar paskutinis dalykas, gal kiek asmeniškas, ką jūs siūlytumėte, kad būtų patobulinta uh, pamatinių žmogaus teisų laikymo sistebėjimo e, sistema visose 28 valstybėse narėse. Ačiū, o toliau FDD, ponia Laura Ferrara, kuri yra o, Libe koordinatorė. Ačiū, ponia Reinhardt. Labas vakaras jums šalies civilizacijos lygis praktiškai um, spre, apie šalies civilizacijos lygį sprendžiama pagal tai, kaip laikomasi žmogaus teisių, o tai neatsiejamai susijęs su asmens padėtimi ir asmeniniu gyvenimu visuomenėje. Kaip jūs ketinate užtikrinti minimalius standartus bei užtikrinti, kad tų standartų būtų laikomas visose valstybėse narėse. Šiandien nemažai valstybių narių toli gražu neužtikrina tų pamatinių teisių ir žmonės gyvena žeminančiomis sąlygomis, net susiduria su kankinimais, bent jau tam tikros žmonių grupės. Ir mes turime užtikrinti, kad kai asmenys yra baudžiami laisvės atėmimo bausme, jie netaptų priekabėvimo aukomis ir kad jiems būtų taikomos tinkamos reabilitavimo programos. Aš iš tiesų esu įsitikinusi, kad tai e, rimta problema, su kuria susiduria ne tik tai e, kaliniai, bet taip pat ir tie, kurie gydomi psichiatrijos ligoninėse. E, Todėl norėčiau sužinoti, kiek jūs manote Stoholmo programos principai šiuo atveju nebuvo pažįsti. Ačiū. Ir kitas klausimas iš GUE NGL grupės, ponia Kornelija Ernst, vieną minutę. Aš taip pat noriu pas, šiltai Jūs pasveikinti, ponė Reinhardt, mums labai malonu turėt galimybę užduoti jums klausimus. Pirmiausia, dėl domenų apsaugos jau keletas klausimų buvo užduota. O kokius terminus komisijoje jūs norėtumėte nustatyti? duomenų apsaugai gyvendinti. Taip pat um, galvoju, kad taryba turėtų paša, um, kažkaip tai uh, išspręsti direktyvos blokavimo klausimus. Kitas uh, klausimas yra susijęs su ES piliečiais, kuriuos šnipinėja Ką jūs ketinate daryti, kad Europos parlamento rekomendacijos būtų praktikoje įgyvendintos, kad jas įgyvendintų valstybių narių už saugumą atsakingos institucijos? Dar net ir Europos Sąjungos <clears throat> valstybių narių teisės pažymos Mišel, Tovariš pranešimuose dėl Vengrijos visiškai akivaizdu, kad yra Vengrijoje pažeidžiamos pamatinės žmonių teisės. Taigi, ką jūs plan, kokių žingsnių planuojate simtis, kad padėtis pagerėtų. Egzistuoja taip pat ir puikiai parengta a, Romų a, problemų sprendimo strategija, tačiau diskriminacija šios grupės nemažėja. Ar jūs laikysite strategijos, ar ieškosite galimybių priimti labiau teisiškai pareigojančias priemonės, kad būtų galima pašnaikinti tokį diskriminavimą. Ir a, toliau Ale ir žaliųjų vardu, ponia Judith Sargentini, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Trys klausimai iš mūsų frakcijos pusės. Balandį, nuo balandžio iki birželio beveik 4 tūkstančius uh, romų e, Prancūzijos vyriausybė uh, išvarė iš Prancūzijos. Kaip jūs ketinate užtikrinti jų teisę į laisvą judumą? Toliau pamatinių laisvių ir teisų agentūros pastangos užtikrinti LGBT nediskriminavimą ir kovą su antisemitizmu. Ar jūs nemanote, kad nepakankamai yra viešinama informacija apie <clears throat> neapykantos nusikaltimų aukas ir kokie yra jūsų planai, kad užsitikrintumėte valstybių narių a, paramą ir kad atitinkami teisės aktai būtų patvirtinti. Jūs jau nemažai pateikta klausimų dėl duomenų apsaugos, visgi noriu papildyti juos buvo priimtas sprendimas ne tik tai Google byloje, bet taip pat ir dėl duomenų išsaugojimo laikotarpio. O kadangi direktyva dėl duomenų išsaugojimo laikotarpio jau nebegalioja, yra ES privatumo direktyva, kuri susijusi su a, duomenų išsaugojimu kurios nustatytas telekomunikacijų įmonėms. Taigi, kaip jūs ketinate suderinti visus šitos dalykus su uh, elektroninės erdvės duomenų apsauga ir ar planuojate kažkokių teisėkoros priemonių pasiūlyti šioje srityje. Ačiū. Ačiū Janai. Taip, mes priartėjome prie Libe koordinatorių klausimų pabaigos. Dėkuoju visiems jiems už tai, kad neviršės jiems skiriama laiko. E, taip, mes sugebėjome šiek tiek pasivyti savo numatytą tvarkaraštį. Ir labai ačiū, kad klausimai tokie kokybiški. Iš tiesų, jie apima visas mūsų pagrindinės komiteto idėjas. Dabar aš paprašysiu ponios Martin Reichert pabandyti atsakyti tos klausimus per artimiausias dešimt minučių. Ačiū. Merci, monsieur. Ačiū, ponė pirmininkė. E, milžiniškas darbas. Ne keturių mėnesių man tokiam darbui reikia, o ketverių metų mažiausiai. Bet e, ačiū už visus pateiktus klausimus, pabandysiu juos sugrupuoti e, pagal stambiausias kategorijas ir labai atsiprašau, jeigu per 10 minučių visų detalių neatsakysiu, nes 10 minučių prabėga labai greitai. Aš tikiuosi, kad mes susitiksime greičiau ir galėsime aptarti visas detalės. Panašu, kad šiandien to nespėsime padaryti išskyrus pagrindinius aspektus. Pirmiausia, duomenų apsauga. Aš savo įžanginėje kalboje jau sakiau, kad šis dosie šiuo metu yra svarbiausias ir be abejonės visos iškylančios problemos bendraujant su Junktinėmis Amerikos valstijomis, su Google, su Microsoft yra susijusios su duomenų apsauga. Aš savo atsakymą ir stengsiuosi šiek tiek uh, E, sustruktūrinti, kad atsakyčiau daugelį jūsų klausimų. Pirmiausia, ačiū, kad ir jūs sugebėjote pastebėti, kad šis dosie yra gerokai išjudintas, yra pasiektas e, dalinis susitarimas taryboje birželio 6 dieną ir aš e, jei neklystų, ponė Zipel pateikė klausimą E, praėjusią savaitę neformalioji taryba pasiekė labai daug pažangos, kai kas iš jūsų dalyvavote tame susitikime ir buvo kalbama apie viešojo sektoriaus lankstumą. Šio srities reglamente yra padaryta labai daug pažangos. Aš žinau, kad Vokietija prie to labai daug prisidėjo. Aš tikiuosi, kad jūsų būkštavimai bus nuraminti ir mes galėsime kuo greičiau pradėti trialogą ir tai turėtų vykti dar iki šių metų pabaigos. E, ką tik kalbėjotėme apie Google, bet e, taip pat ir Microsoft pusės nereikėtų pamiršti. Microsoft e, ir Google iškėlė tokį labai rimtą kokybišką diskusiją ir neretai vyksta e, tokios prieštaringos diskusijos. Žinote, kad Junktinio Amerikos valstybių teisminė sistema yra kitokia, o Europoje mes kalbame apie pagrindinių teisų apsaugą, tuo tarpu amerikiečiai nori gauti duomenis. E, Mes e, šį klausimą jau daug kartų bandėme aptarti ir išspręsti ir turbūt e, puikiai žinote, kad Europos komisija yra net du kartus pareiškusi, kad e, asmeninio pobūdžio duomenys neturi būti perduodami ir neturi būti tiesiogiai prieinami, išskyrus pagal tarptautinius susitarimus, kurie jau yra sudaryti ir ypač, kai kalbame apie NGL susitarimą. E, čia e, priminsiu, koks teisės e, dokumentas yra pasiūlytas. Mes Europos komisijoje 2012 metų pasiūlymą esame pateikę. Ir dabar mes sugriežtinome reikalavimus ir sakėme, kad Europoje dirbančios bendrovės privalo tenkinti visus teisinius reikalavimus susijusius su duomenų apsauga, galiojančius Europos Sąjungoje. Ir e, kaip e, viena iš kolegių sakė, mes einame greičiausių įmanomų būdų, kaip garantuoti duomenų apsaugą žmonėms. Dėl Google, jūs turbūt visą, visą savaitgalį skaitėte žiniasklaidą, šis dosie yra iš tikrųjų labai svarbus ir nemanau, kad galiu dabar aiškiai pateikti komentarą kadangi didelė dalis problemų dar yra nagrinėjama. Man pagrindinis sprendimas atrodo slypi pusiausviroje tarp informacijos teisės ir asmens duomenų apsaugos. Ir aš norėčiau priminti, kad kol kas Europos komisijos pasiūlymas atitinka e, teismo sprendimą. Priminsiu, ką sakė ponas Albrecht. E, skirtingos valstybės narės turi skirtingus teisės aktus dėl teismo arešto. Bet, e, aišku, tai turės būti įvertinta, turės būti išnagrinėta padėtis valstybėse narėse e, teismo sprendimo kontekste ir e, jūsgi puikiai žinote, kad yra siekiama rasti sprendimą. Man svarbiausia yra rasti pusiausvyrą, kaip aš jau ką tik minėjau. Kitas dalykas, dėl to vadinamo safe gabas, hubas, saugumo garanto, aš praėjusiomis dienomis apie tai kalbėjausi jau su jūsų kolegomis, jūs puikiai žinote, kad e, yra suformuota aiški pozicija. 2013 m. lapkričio mėnesį Europos komisija pateikė 13 rekomendacijų ir nuo to laiko Europos komisija derasi, ponė Lebai yra čia šioje salėje, e, su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Europos komisija laikosi labai tvirtos pozicijos. E, kai aš rengiausi klausimui e, su minėtaja kolege, ji mane informavo, kad kol kas neaišku, kas bus pasiekta, tačiau ženklios pažangos jau yra, ypač kai kalbame apie skaidrumą. Norėčiau priminti, kad Europos komisija e, labai aiškiai sako, kad reikia įgyvendinti 13 rekomendacijų. Ir manau, kad šiuo metu uh, E, Pane Fransas labai turbūt jums paaiškins e, šiek tiek detaliau. Šią savaitę ar kitą savaitę aš tiesiog nebežinau, koks jos yra darbo planas. Jums pristatys e, dėrybų stadiją ir kai bus gauta tiksli ataskaita apie šio dosie rutuliojimasi, jūs galėsite pagal naujausią informaciją suformuoti savo nuomonę, nes mano nuomonė šis dosie yra nepaprastai svarbus. Kalbant apie nacionalinį saugumą. Uh, Aš ką tik sakiau, kad tai yra išskirtinis principas. Nacionalinio saugumo principas, išskirtinis principas e, ir išliks išskirtinis pagal Safe Gaba saugumo garanto susitarimą. To principo mes tikrai nekeisime. E, vadinamasis bendrasis susitarimas, e, Umbrella Agreement. Aš galiu tik porą žodžių pasakyti, nes ir čia yra uh, pažengta ženkliai į priekį, derantis Europos komisijai su Junktinio Amerikos valstijų puse. JAF administracija yra prisėmusi įsipareigojimų pakeisti savo teisės aktus, kad būtų galima leisti ES piliečiams turėti tokias pat teisės kaip Junktinio Amerikos valstijų piliečiams. Čia mes einame teisinga kryptimi ir manau, kad dabar vykstančios dėrybos e, yra uh, e, rutuliuosi teisingai. Perinu prie antros temos, bandau, kaip sakiau, sugrupuoti klausimus, kad e, nuosekliau kalbėčiau. Laisvas asmenų judėjimas. Jūs e, pakartojote ir aš dar kartą pakartosiu ir kartosiu ateitie tiek, kiek galėsiu, kad e, dėl laisvo asmenų judėjimo negalima net dėrėtis. Tai yra viena iš keturių pamatinių vertybių ir matau, kad mes gyvename Europos Sąjungoje, kur yra kurioje dominuoja teisės viršenybė ir e, laisvės asmenų judėjimas yra vienas iš kertinių akmenų, negali būti tuo net abejojama. Nepaisant to, skirtingose valstybėse narėse atsiranda e, skirtingų judėjimų. Mes turime klausyti savo piliečių. Dėl tos priežasties Europos komisija visuomet stengiasi e, vadovautis konkrečiais pavyzdžiais ir sako, kad reikia riboti kiek įmanoma piknaudžiavimą. E, pavyzdžiui, e, prievartinės vedybos turi būti ribojamas. Mes žinome, kad tas reiškinys egzistuoja. Dėl LGBTI tai yra e, tema, kuri man yra labai artima. Žinau, kad šioje srityje yra patiriama daug diskriminacijos. Čia irgi galėčiau priminti, kad Europos komisija yra sutarčių sargas. Niekas turbūt tuo nenusteps E, tą, tą sužinoja nenusteps. Mes tengiamės e, užtikrinti, kad visų teisės aktai būtų įgyvendinami. Hartija yra vienas iš teisės aktų. Šis teisės aktas yra nepaprastai svarbus ir jis leidžia iš tiesų realiai įgyvendinti pagrindinius principus e, nediskriminavimo principus. LGBTI įeina į šią kategoriją ir ne tik jie, Mes negalime išskirti vienos tik tai gyventojų grupės, nes e, diskriminavimo priežasčių yra žymiai daugiau. Aš įsipareigoju bendradarbiauti su jumis, nes jūs sprendžiančios dosie esate varomoji jėga ir mes e, galėsime e, kartu stengtis užtikrinti 19 straipsnių įgyvendinamą hartijos Aš žinau, kad e, nebūtinai jis visose valstybėse narėse yra gyvenama ir aš tikiuosi, kad jūs mane paremsite. Dėl Romų. Aš žinau, kad Europos komisija taip pat stengiasi imtis pozityvių priemonių. Aišku, valstybėse narėse problemų išlieka. Mes ir toliau turime klausyti, ką sako valstybės narės, ką sako piliečiai. Laisvas asmenų judėjimas, kaip jau sakiau, yra principas, vienas iš pagrindinių principų. Ir, kaip jau minėjau, turime siekti pusiausviros. Europos komisija pasirinko tokią poziciją kad e, būtų užtikrinamas e, Romų integravimasis per mokyklas, per sveikatos e, priežiūros institucijas, per visuomen, visuomenės institucijas. Jeigu Romai galėtų integruotis, būtų išspręsta labai daug problemų, su kuriomis susidurime dabar. Dėl Europos prokuratūros periname prie baudžiamojo teisingumo srities. Šis dosie taip pat yra nepaprastai svarbus Kaip jūs pri, patys sakėte, prokuratūra yra e, pagrista kolegialumo principo ir ji bendradarbiaus e, su skirtingų valstybių narių baudžiamosios teisės įstaigomis. Taigi nekalbame, kad kažkas bus panaikinta ar sustabdyta, mes kalbame apie tai, kad turi būti geriau panaudojami resursai kartu dirbant ir kad būtų užtikrinamas geresnis baudžiamosios teisės įgyvenimas skirtingose valstybėse narėse. Ką dar pamiršau? E, kalėjimų e, perpildymas. Pone Ferrara klausė apie, Ferreira, Ferrara klausė apie tai. Taip, šis klausimas yra nepaprastai skaudus. Taip pat svarbu prisiminti, kad uh, negalima kalėjimų perpildymo uh, klausimo sieti su nekaltumo uh, klaus, už, į, išplėtimo atvejais. Aš suprantu, kad šią problemą turi spręsti valstybės narės, su jos turi uh, E, mažinti pavojus susijusius su kalėjimais. Taigi, ponė pirmininkė, aš įsivaizduoju, kad aš jau prieartėjau prie klausimų atsakymų pabaigos. Jeigu turite daugiau detalesnių klausimų, esu pasirengusi su jumis individualiai pabendrauti, bet aš pati uh, žinau, kad uh, turiu vadovautis pirmininko nurodymais. Uh, Ačiū. Ačiū. Dabar jūri komiteto koordinatoriai užduos klausimus. Pirmiausia, ponas Zviefka, keturios minutės. Ačiū, pirmininkė. E, tiesiog nuostabiai trumpi ir aiškus e, ponios komisijos narės atsakymai ir mano klausimai tikiuosi bus tokie pat e, glausti. Mm, Cecilija Vikstrom sakė, kad tam, kad būtų sukurta stipri, tvirta Europos Sąjunga, mes turime turėti bendras vertybės. Galiu papildyti, kad svarbi taip pat ir bendra ES teisinė kultūra ir Teisės reikalų komitete apie tai metų metus jau kalbame. Turiu Jums vieną klausimą, kuris yra susijęs E, su teismo nuosprendžiais civilinės ir komercinės teisės rytyje. Mes radome labai gerų sprendimų, priimti sprendimai, pagal kuriuos nuosprendžiai teismo sprendimai turi būti pripažįstami ir gyvendinami valstybėse narėse. Taryba savo išvadose ir rekomendacijose skatina stiprinti bendradarbiavimą įgyvendinančios sprendimus ir taip pat pabrėžia būtinybę keistis informaciją ir e, keistis e, informaciją apie teisinės priemonės, kuriomis gali naudotis ir bendrovių atstovai, ir visi ES piliečiai. Mano klausimas, kokiu priemoniu jums imsitės, siekdama stiprinti šios priemonės skatinimą ir kad ji būtų prieinama kad būtų užtikrintos atitinkamos garantijos ir bendrovių atstovams ir visiems ES piliečiams. Be abejo, ta teisinė kultūra turėtų būti skatinama, bet tam reikalingas pasitikėjimas. Tam, kad galėtume stiprinti pasitikėjimą, būtina renkti bendrus mokymus teisės saugos srities pareigūnams įvairių sričių ir teisėjų, ir prokurorų, ir kitų. Prieš dviejus metus Europos komisija įgyvendino bandomąją programą. Vis dar mm, nesame iki galo patenkinti tokiu e, bendro darbo ir to bendradarbiavimo lygiu ir norėčiau paprašyti jūsų, kad e, pristatytumėte mums savo mm, ketinimus, kaip toliau bus dirbama ir bendradarbiaujama e, šioje srityje. Ir trečias klausimas labai konkretus. Jis yra apie e, Europos pardavimų teisę. Prieš trejus metus, 2011 Liepą, prasidėjo darbas skirtas e, sukurti atitinkamai teisiniai sistemai pardavimų teisės rytyje. Tačiau tie darbai dar nebaigti parlamente, pasiekėme jau nemažai pažangos, o taryboje viskas atrodo daug prašiau. Deja, e, ponas Leinė ir ponas Berlingeris, mūsų pranešėjai, jau nebėra parlamento nariai, tai ir komitetas dar nepaskiria naujų pranešėjų. Ir noriu paklausti, ar jūs remsite naujosius pranešėjus tolesnėme darbe, kuris, e, tikimės, baigsis sėkme. Ir apskritai, ar jūs remiate, ar pritarėte tokiai pasirinktiniai teisiniai priemoniai e, pardavimų teisės rytyje? Ačiū, ponė Regner. 3,5 minutės. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ponė Reichert. Kadangi jūs turite uh, nedaug laiko, tai aš e, užduosiu tos klausimus, kurie mums yra aktualiausi. Taigi keletas temų apie svarbiausius klausimus. Pirmiausia, klausimai aktualūs ES piliečiams. Konkrečiai tam tikrų viešųjų dokumentų prieimimas ir pripažinimas visose ES valstybėse narėse. E, žinome, kad parlamentas pirmųjų, pirmojo svarstymo metu pritarė komisijos pasiūlymui dėl viešųjų dokumentų prieimimų ir e, netgi sutiko su kai kuriais mūsų pasiūlymais ir ponė Reding tikrai intensyviai dirbo e, šioje srityje. Mano klausimas, ką Jūs galvojate apie e, sąnaudas e, susijusias su vertimu ir ką Jūs galvojate apie taikymos ryties išplėtimo klausimą, kaip bus toliau. Mm, dirbama. Ir dar dėl civilinio statuso dokumentų pripažinimo, kokia yra jūsų pozicija šiuo klausimu. Antrasis e, klausimas susijęs su tuo, apie ką jau kalbėjo ponas Zvievka, bendro, bendroji e, Europos pardavimų teisė, tai yra vienas Italijos pirmininkavimo prioritetų. Ir mano klausimas būtų, ką jūs kaip komisijos narė galite ir galėsite padaryti, konkrečiai kokiu veiksmu imsite šioje srityje. Ir trečioji tema. Jūs pasisakydama pradžioje jau minėjote nemokumo procedūras pirmojo skaitimo metu. Europos parlamentas mm, e, pasisakė už tai, kad e, tolesnės derinimo priemonės turėtų apimti taip pat ir darbuotojų preferencinės teisės. Ar jūs remiate šį pasiūlymą ir ar tai atsispindės mm, artimiausiuose komisijos pasiūlymuose. Ir dar viena pagrindinių temų ponios Reding moteris bendrovių valdybose ir lyčių pusiausvyra biržos e, kortiruojamų bendrovių valdybose. Yra tam tikrų skirtumų tarp komisijos pasiūlymų ir Europos parlamento sprendimų, dėl kurių mes jau balsavome. Ir pagrindiniai e, skirtumai tarp parlamento ir komisijos būtų išbraukimas išimties e, taikomos toms e, bendrovėms, kur moteris sudaro mažiau nei 10 procentų darbo jėgos. Mano klausimas, e, Kaip toliau bus dirbama šioje srityje, ar jūs pritarsite šiai parlamento minčiai šiam pasiūlymui? Ir dar vienas svarbus klausimas e, susijęs su sankcijomis. Europos parlamentas turi sankcijų sąrašą. Ir tame sąraše yra, pavyzdžiui, draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. E, koks būtų jūsų požiūris į šį klausimą? Ir galiausiai klausimas. Ką Jūs manote apie intensyvesnės dėrybas ir su tomis šalimis, kurios nusiteikusios neutraliai šiais klausimais? Kaip vyks toliau dėrybos taryboje? Taigi, kaip bus skatinamas tolesnis darbas ties šiuo klausimu ir kaip siekiama konstruktyvaus sprendimo, kad būtų ne vien pasiūlymai, bet ir konkretus rezultatai? Uh, Ačiū, ponas Karim. ACR e vieną minutę su pusė. Madam, I welcome you to the European... Pone, <clears throat> džiaugiuosi, kad jūs atvykote į parlamentą Gaila, kad jūs būsite skiriama labai trumpam, bet turiu pasakyti labai svarbiam laikotarpiui. Šiuo metu ES išgyvena sudėtingą laikotarpį, žmonės tikisi, kad mes padėsime atsigauti ekonomikai ir sumažinti atotrukį tarp e, institucijų ir parlamento. Kaip jūs įsivaizduojate, kad kad e, atsižvelgiant į tai, ką jūsų pirmtakė sakė apie subsidiarumo principo taikymą Europos prokuratūrai ir atsižvelgiu iš karto jūsų ankstesnės pastabas, ar jūs um, manote, kaip ir mūsų komitetas, kad dialogas su nacionaliniais parlamentais turi būti tobulinamas ir kad tai reikalauja išanalizuoti, kaip sustiprinti subsidiarumo sistemos taikymą. Dabar apie augimo darbo tvarkę ir pora mano kolegos koordinatoriai apie tai užsiminė, konkrečiai Europos pardavimų teisės aktas. Uh, Ar galima įsitikinti, įvertinti ir atsižvelgti į visą nuomonių įvairovę, ne tik tai tų, su kuriais buvo konsultuotasi, bet taip pat ir į vyriausybių bei nacionalinių parlamentų nuomonę dėl šios siūlomos teisėkuros priemonės naudingumo. Yra dar tokių dalykų kaip mažieji ieškiniai, vartotojų apsauga, kurie, jeigu bus tinkamai sutvarkyti, gali duoti nemažiau pageidaujamą poveikį. Ir ar jūs e, pritartumėte, kad komisija turėtų geriau e, skirstyti savo išteklius būtent pastarosiams priemonėms stiprinti? Dabar dėl patentų jūs apie juos nekalbėjote, bet egzistuoja priemonės, kurios e, dar tik tik gimsta. Kaip jūs veiksite, kad tos priemonės būtų įgyvendintos, kad jos atsirastų ir sustiprėtų. Ir kodėl jūs nekalbėjote apie patentus ir patentinę teisę savo uh, įžanginėje kalboje? Ačiū toliau ponas Kavada, Alde frakcijos vardu pusantros minutės. Aš irgi, ponia Racherts, linkiu Jums geriausios kloties. Aš e, manau, kad jūs galite toliau tęsti savo pradėtą darbą ir manau, kad jūs puikiai galėsite dirbti komisijos narės e, e, pareigas. Dėl santokos sistemos, kaip bus užtikrinamas deramas santokos sutarčių pripažinimas. Europos parlamentas patvirtino atitinkamą dokumentą, jau kuris laikas, jis yra svarstomas taryboje ir Europos ir mano komitetas yra kreipęsis į, į tarybą, kad būtų priimtas atitinkamas dokumentas dėl santokos pripažinimo, dėl įvaikinimų pripažinimo. Mes uh, E, žinome, kad e, vaikai susiduria su sunkumais, jeigu jų tėvų statusas nėra deramai pripažįstamas. E, ką jūs galėtumėt pasakyti dėl to, ką nuveiksite, jog šis teisės aktas galiausiai būtų priimtas? Aš žinau, kad bus pateiktas pasiūlymas dėl abipusio pripažinimo tarp valstybių narių, santokinių sutarčių per man likusias keletą savaičių aš noriu atkreipti jūsų dėmesį į kitą temą, kokios dar e, kolegos nepaminėjo. Man atrodo, kad yra būtina užtikrinti, kad tos valstybės narės, kurios netaiko pagrindinių teisių hartijos, e, būtų baudžiamos, joms turi būti taikomos sankcijos. E, jūsų pirmtakė kalbėdavo apie tai, jis sakė, kad neturi politinių priemonių tą daryti. Ar jūs, ponia, skirsite energijos tam, kad uh, būtų įmamasi konkrečių priemonių, kaip kad buvo Austrijos atveju, kur mes aiškiai pamatėme pasiektos naudos. Ačiū toliau GUE vardu ponas Chrysogonos pusantros minutės. Nėra pono Chrysogonos, tada žaliųjų vardų ponia Hautala. Ačiū ponia pirmininkė. Pone Raihards, turiu du klausimus. Viena dėl arbitražo, kuris jau viešose diskusijose gana plačiai svarstomas dėl um, TTIP susitarimo su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir e, dėl e, investuotojų ginčių sprendimo. Taip egzistuoja pirmasis Briuselio reglamentas, kuris galioja jau pusantrų metų ir neturėjo jis apimti arbitražo. Tačiau nepaisant to, dėl arbitražo įtraukimo jo taikymo sritį kilo tam tikrų dvi prasmybių. Mano klausimas, ar jūs sutiktumėt, kad tam, kad būtų suteikta pirmenybė nacionaliniams um, teismų sistemoms arbitražo atveju, būtinas visiškai aiškus arbitražo sistemos uh, nustatymas uh, Bruselio pirmajame reglamente. Toliau vaikų grobimai. Nebejotinai jie yra didžiulė tragedija šeimoms. Dabar tokie tėvai neturi galimybės apsaugoti vaikų nuo grobimo. Iš dalies dėl tebe vykstančios diskusijos kurioje jisai sako, kad taryba neturi jokios kompetencijos uh, Hagos uh, 91 konvencijos kontekste. Ar jūs manote, kad būtų įmanoma suteikti Europos Sąjungai kompetenciją tarptautinėse vaikų grobimo uh, bylose. Ačiū. Toliau Joel Bergeron pusantros minutės FDD vardu. Atrodo, kad ponio Joel Bergeron nėra, todėl Jūri komiteto koordinatoriai baigė užduoti jums savo klausimus ir ponė Reichertz, prašyčiau jūs dabar atsakyti. Ne, pirmininkas atsiprašo. Kągi, atrodo, kad e, moterų reikalų komiteto koordinatoriai jau gali pasisakyti, nepaisant to, kad mes turėjome sulaukti, kol klausimą užduos paskutinis klausimų uždavėjas. Aišku, ateityje tai nepasikartos. Todėl norėčiau paprašyti, kad jūs, pirmininkė, leistumėte mūsų komiteto koordinatoriams užduoti klausimus. Ir pirmiausiai pradėsime nuo tų klausimų, kuriuos kartu parengė koordinatoriai. Pone Liukryp, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Reichertz. Aš savo pasisakymę norėčiau daugiausia atkreipti dėmesio į atlyginimų neligybę. Ką Jūs galvojate apie parlamento 2013 m. gruodžio mėnesį parengtą pasiūlymą, pagal kurį buvo renk, pradėta renkti direktyva tarp, e, vyrų, dėl vyrų ir moterų neligybės darbo vietoje dėl nevienodo atlyginimo? Ir atrodo, kad e, po to buvo priimti net neteisingi sprendimai ir buvo dar labiau uh, padidintas tas skirtumas tarp vyrų ir moterų atlyginimų. Kokia yra jūsų nuomonė? E, kokią poziciją jūs ginsite uh, tame darbe, kurį ketinate pradėti veikti? Europos komisija 2013 m. kovo mėnesį pateikė rekomendaciją atsiprašau, šių metų kovo mėnesį, ar jūsų nuomonė tos rekomendacijos pakanka tam, kad būtų pasiekta rezultatų laiku? Uh, Ar nereikėtų aiškesnį apibrėžimą rasti ir e, rekomenduoti e, labai konkrečiai, e, vadovantis aiškiais apibrėžimais, kas yra nevienodas atlyginimas už tą patį darbą ES lygmenių. Ar nemanote, kad tai yra būtina vidaus rinkai, stengiantis užtikrinti laisvės menų judėjimą? Greta to atlyginimų skirtumo klausimo aš norėčiau pateikti dar vieną E, moterišką klausimą, ką jūs ketinate daryti, kad moterų potencialas ES būtų geriau išnaudojamas. Thank you, Madame Le Grip. Eh, de... Ačiū, e, ponė Le Grip. Toliau ponė Arena, socialdemokratų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų darbas bus tikrai labai sunkus, nes jūs turėsite pagrysti praeities veiksmus, o greičiausiai galvojate apie ateitį. Aš sutelksiu dėmesį į du klausimus. Vieną jų pateikė e, jau mano kolegė dėl moterų e, val, įmonių valdybose, o kitas klausimas yra susijęs su motinystės atostogomis. Žinome, kad Europos komisija at, e, sustabdė direktyvą, kuriame buvo kalbama apie dirbančias neščiasias moteris, moteris e, po gimdymo motinysės atostogas. E, tai yra susijęs su moterų užimtumo tema. Aš nemanau, kad panaikinandama šią direktyvą Europos komisija galėtų įgyvendinti savo tikslus. Aš manau, kad moteris kaip tik reikalauja didesnės apsaugos. Ir mes Europos parlamente jau esame padarę gana didelį darbą šiuo klausimu. Klausimas yra labai paprastas. Ar jūs ketinate toliau tęsti šį darbą ir ar e, Italijai pirmininkaujant jūs ketinate e, tęsti ponios Oreti Italės pradėtą veiklą, nes ji nori šią poziciją, šią mano pristatytą poziciją apginti. E, jūs turite tik tęsti darbą, o ne pradėti nuo nulio. Muchas gracias en nombre. Labai ačiū. Toliau Alde grupės vardu, e, frakcijos vardu, ponė Mlinar. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pirmiausia pasveikinti Jūs, ponia Reichertz, o klausimas yra susijęs su Parvanova Alde pranešimu, kuris buvo e, parengtas baigiantis parlamento kadencijai. Parlamentas ėmėsi, e, patvirtino pranešimą dėl teisėjų kuros iniciatyvos, kurioje, kuriame buvo prašoma atsisakyti teisės akto skirto skatinti valstybių narių veiksmams, kovojant su e, smurtu būtyje. Neseniai komisija pasisakė, kad, cituoju, neteiktinas tokių prevencinių priemonių e, teisėkuros akto pasiūlymas. Tiesą pasakius, mums tai labai keista, nes mes savo pranešime neprašėme, kad komisija uh, siūlytų visai naują priemonių sistemą. Taigi, ar jūs pritarėte komisijos poilgiui ir ką jūs darysite, kad būtų kovojama su smurtu prieš moteris ES lygių teisėkūros priemonėmis? Ačiū kad iškėlėte tą labai svarbų klausimą, sako pirmininkė. O dabar ECR vardu pona Vansok. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Reichardt. Tarptautinės organizacijos tokios kaip EBPO ir jungtinės tautos pripažįsta ekonomikos srityje ir kitose sektoriuose atliekamą moterų darbą. Ir Kitas dalykas, jos pakeliui dar yra mamos, o tai reiškia, kad 24 valandas paroje, 7 dienas per savaitę jos dirba ir tas darbas nėra įvertinamas. Ir a, mes tiesiog savaime suprantamų dalykų laikome, kad moteris rūpinasi vaikais. Tačiau aš manau, kad šie dalykai peržengia įprastus formalius um, samdos santykius. Moteris e, kuria didžiulę pridėtinę vertę visuomenėms, žindydamos kūdikį ir juos augindamos. Kai jūs e, prižiūrite vaikus, tai dažniausiai toks darbas nėra įvertinamas e, taip, kaip bet kokio kito samdomo darbuotojo darbas. Ačiū. Toliau GUE NGL vardu. Pone Bjork. Ačiū yra labai daug svarbių temų, kurios rūpi mūsų frakcijoje, tai yra reproduktyvi sveikata, lygios galimybės, lygios teisės. Mes taip pat laikomės griežtos pozicijos, kad, ekonominė, kad lygybės ekonominė ir socialinė aspektai nėra pakankamai išryškinti, nes šiandieną skurdą galima pertvarkyti į, kad jis taptų moteriškos um, giminės žodžiu. Ir nėra pakankamai politikos priemonių kovojant su tuo. Taigi ES strategija dėl lygybės ir, ir lyčių lygybės turi būti gyve, yra parengta, bet nėra imamasi veiksmų. Kaip jūs sakėte pačioje pradžioje, komisija yra kolegijoje koleginė struktūra. Ar jūs ketinate imtis kažkokios iniciatyvos, kad būtų rimtai kritikuojama pirmininkaujančio trejeto darbo tvarkės politiką. Ir ką jūs darysite tam, kad būtų sustiprintos, e, tikrai užtikrintos lygios vyrų ir moterų teisės, taip pat lygi, lygybės sveikatos priežiūros srityje. Ačiū. Ačiū, ponė Bjork. Toliau žaliųjų vardu, ponė Žordi Sebastija ponia Reichters. Kitą savaitę Ispanijos vyriausybė patvirtins naują įstatymą reglamentuojantį aburtus. Ir tai pažeidžia moterų teisės. Ir situacija bus tokia pati, kaip prieš 20-30 metų. Jūs kaip, kaip atsakingoji komisija galite pakomentuoti tokią padėtį ir a, kokia būtų jūsų nuostata tokios susidariusios klaikios situacijos atšvilgių. Ačiū ponui Žordai Sebastija. Ypač ačiū, kad visi laikėtės nustatyto laiko reglamento ir ponia Judo paskutinė kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pirmiausia šiltai pasveikinti ponę Reichertz atvykus pas mus. Italijoje labai žemas moterų dalyvavimo darbo rinkoje lygis, gerokai mažesnis negu ES vidurkis moteris nuo 15 ir iki 29 metų amžiaus grupiai priklausančios atsidūrė labai sudėtingoje situacijoje, nes tuo pačiu jos dar ir augina vaikus. Jūs žinote, kad naujųjų motinų padėtis Italijoje dar labiau pablogėjo ekonominės krizės metu. Nebejotina, kad mes turime užtikrinti moterims galimybę uh, dirbti ir jeigu jos išreiškia tokį pageidavimą, joms turi būti suteikta galimybė a, užtikrinti vaiko priežiūrą, ar tai dienos priežiūros centruose, ar tai kitose ikimokyklinės priežiūros institucijose. 9 procentai tik tai paraiškų yra patenkinama pietinėje Italijos dalyje, ką jūs galvojate padaryti, kaip jūs ketinate skatinti vietos valdžios institucijas, užteikti tinkamo lygio paslaugas kūdikiams. Ir norėčiau žinoti, kokių priemonių Europos komisija ketina imtis tam, kad tokios priežiūros įstaigos um, <clears throat> neįgaliesiams atsirastų ir kad jų tinklas būtų platesnis. Kągi, ačiū, labai ačiū, kad laikėtės laiko reglamento. Ir jūs dabar atsakysite į abiejų komitetų užduotus klausimus. Labai ačiū už visus klausimus, itin konkrečius, išplaukiančius iš sričių, kurios labai rūpi mūsų piliečiams. E, vyrų, moterų santykis ir panašiai. Manau, kad tai yra esminiai klausimai. Pradėsiu nuo e, prekybos teisės, komersinė teisės ir nemokumo. Tai yra labai aktualus klausimas, kaip tik dabar Europos tarybos lygmenių yra priartėta prie sprendimo, e, derinant procedūras ir didžioji dalis dokumentų iš Europos parlamento pusės jau yra priimta ir dabar mes turime siekti susitarimo su taryba ir tikimės, kad eisime arčiau link jūsų pozicijos. Kiek žinau, e, numatyta, kad iki šių metų pabaigos dėrybos turėtų būti baigtos ir galiu pasakyti, kad pasiekta tikrai milžiniška pažanga. E, dėl viešųjų dokumentų kitas labai svarbus mūsų piliečiams svarbus klausimas ir kaip sumažinti biurokratiją Europos komisija pasiūlė tekstą, kaip supaprastinti e, viešųjų dokumentų e, prieinamumo per sienas e, procedūras. Aš labai girdėjau puikiai jūsų prašymą išplėsti taikymo apimti, bet spręsdami tokius dosie kartais turime eiti gana toli. Ir e, aš įsivaizduoju, kad tarybos lygmenių jūs galėtumėt gana nesunkiai susilaukti paramos, daugumos paramos. Ir e, kai kalbame apie civilinės bylas, mūsų piliečiams turbūt tai labiausiai rūpi, kaip tik dabar bandome išnagrinėti tinkamiausias priemonės ir aš įsivaizduoju, kad labai greitai pateiksime e, pasiūlymų šioje srityje, nes šis rytis labai rūpi šiandienos ES žmonėms. Italija e, pirmininkaujantį Europos tarybai. E, su ja, e, mes nuolat palaikome ryšį, taip pat nori šį klausimą spręsti kuo greičiau ir aš esu tikra, kad per antrąjį svarstymą mes pasieksime susitarimą ir tai bus milžiniškas žingsnis link um, mūsų piliečių aktualių sureguliavimo. Vyrų ir moterų teisių užtikrinimas Europos komisija ir jums ta tema priklauso bendrai ir aš e, žinau, kad ponė Reding yra labai daug nuveikusi šiuo klausimu. Jūs e, žinote, kad reikėjo čia nemažą kiekį mūšių įveikti. Pirmininkaujant Italija yra pasirengusi e, šį klausimą toliau spręsti ir išsikėlusi labai aišku tikslą pasiekti susitarimą, o aš be abejo savo ruoštų uh, E, per mano trumpą kadenciją padarysiu viską, ką galiu, kad e, tas klausimas būtų išspręstas. Dėl e, mažiau atstovaujamos lyties darbo rinkoje. Europos komisija sako, kad Europos komi, kad, kad reikia taikyti lankstumo priemonės ir mes žinoma, kad Europos parlamentas yra parengęs reikalingas priemonės. Dėl sankcijų, žinau, kad reikia remti reglamentą, e, kuriame numatomos sankcijos. Pakeitimų dabar yra priimama, man atrodo, kad jie yra šiek tiek perlenkti. Žiūrėsime, kaip ateityje viskas susiklostys. Dabar grįžtame prie Briuselio. Briuselio pirmojo reglamento, nebeprisimenu, kas pateikė šį klausimą, jūs, e, labai atsiprašau, kad pamiršau jūsų pavardę, e, Briuselio pirmojo dokumento reforma, ji yra esminė ir ji yra pirmiausia susijusi su egzekvatūros panaikinimu. Europos komisija e, turėjo siekti tarybos daugumo šių klausimų, dėja to nepavyko padaryti. E, Manau, kad e, einant laikui šį klausimą mes išspręsime. E, Briuselio pirmosios direktyvas peržiūroje jau yra padaryta daug pažangos, aš žinau, kad yra atlikta nemažai tyrimų, tai yra vienas iš daugelio pamatinių dosie. Buvo pateikta visa eilė klausimų dėl uh, bendrosios ES pardavimų teisės. Žinau, kad valstybės narės laikosi labai skirtingų pozicijų. Uh, Ir turbūt žinote, kad skirtingose valstybėse narėse šis klausimas užima pagrindinę vietą civilinės teisės diskusijose. Stengiamės parengti labai konstruktyvių pasiūlymų. Europos parlamentas tengiasi apriboti direktyvos taikymo apimti ir galbūt dėl to mums pavyks prisijungus naujosioms valstybėms narėms e, tarybos lygmenių kažką pasiekti. E, šis tekstas e, dar yra analizuojamas e, techninių vadinamojų lygmenių. Yra ir kitų kriterijų, kurie, jeigu juos įvestume, reikštų, kad vartotojų teisės bus nusilpninamos. Tai yra nepriimtina, nes piliečiai turi turėti teisę, vartotojai turi turėti teisę pirkti prekes ten, kur jie nori. Šiandien labai daug kalbėjome apie pagrindinės teisės. Aš e, manau, kad jos yra Europos demokratijos cementas. Ir kaip jūs ką tik pabrėžėte, yra nemažai problemų kai kuriuose valstybėse narėse. Dėl to Europos komisija iškėlė iniciatyvą uh, pateikti e, komunikatą dėl teisės e, viršenybės principo įgyvenimo. E, kaip sakė pirmininkas Baroso, septintasis straipsnis yra brandolinė bomba. Ir todėl Europos komisija stengiasi su valstybėmis narėmis dirbti konstruktyviai, palaikydama dialogą. Europos komisija vadovausi skaidrumo ir valstybių narių vienodo traktavimo principų, todėl patikė tą e, pranešimą, pareiškimą, kuris pristato esamą padėtį ir numato ateities perspektyvas bei gairės, kaip elgtis, jeigu būtų kartojamos praeities klaidos. Abipusis sprendimų prieimimas, nuosprendžių e, pri, pripažinimas civilinėse bylose. Mes jau daug kartų kalbėjome apie tai, kaip ES lygmenių uh, E, užtikrinti geresnį skirtingų valstybių narių teisinių sistemų pažinimą. Europos komisija, ir šioje srityje aš galėčiau labai daug kalbėti, siekia uh, būdų sustiprinti uh, civilinių bylų šalių teisės. Ne visuomet tos teisės yra užtikrintos kol kas valstybėse narse. Mes kalbėjome apie teismų uh, E, sistemą Europos Sąjungoje, kalbėjom apie elektroninio teisingumo sistemą, kuri palengvina keitimas informaciją, e, ką tik visą tai e, vis, jūs paminėjate. Tos priemonės leidžia geriau keistis informaciją. Be to, tokiu būdu mes galime geriau mokyti teismo specialistus, geriau juos šviesti. Buvo kalbama apie teismų sprendimų perkelimą. Čia aš manau, kad reikia užtikrinti daugiau skaidrumo. E, ką tik e, buvo pateiktas klausimas dėl e, santokų, santokinio turto pripažinimo ir panašiai. Čia turime suprasti, kad valstybės narės laikosi labai griežtų tradicijų ir sutoktinių turto e, teisinio režimo klausimais suprantame, kad reikia e, išlaikyti ryšius su valstybių tradicijomis. Tarybos lygmenių yra pasiekta šiek tiek pažangos. E, prancūziškai e, jokingai skamba tas pirmininkavimo trijo, lietuviškai sakome trejetas ir e, Italija dar prižadėjo panaikinti pagrindinės, paskutinės kliūtis e, šio dosie sprendime. Vienbalsiškumas yra pasiektas, dar yra nemažai techninių detalių e, likusių sureguliuoti, bet e, viskas juda į priekį. Dėl vaikų įvaikinimo dar viena tema, kuri buvo iškelta. Šiuo metu įvaikinimo sritis nėra reglamentuojama, kalbame apie Hagos konvencijos pritaikinimą ir buvo pateiktas klausimas, kaip galėtume išvengti tokių atvejų, kai e, vaikas yra įvaikinamas vienoje valstybėje narėjo, kita valstybė narėjo nepripažįsta. E, tokia yra mūsų kasdienybė. Mes bandome tas problemas išspręsti, sumažinti biurokratinės kliūdis, atliekama įvairiausius studijas ir tyrimus, bet pirmiausia yra įgyvendinti iniciatyvą, kuri leistų abipusiai pripažinti e, civilinės būklės, e, e, civilinį statusą, atitinkamus dokumentus. Aš žinau, kad reikia reikalauti atitinkamų tarnybų dirbti greičiau nes žinau, kad yra nemažai klausimų, kuriuos galėtume vienodai išspręsti ES lygmeniu. Aš labai atsiprašau, bet pasimečiau tarp klausimų. Dėl atlyginimų moterims grįžtų prie moterų teisų komiteto klausimo. Iš tiesų, e, skirtumai atlyginimų tarp vyrų ir moterų išlieka. Ir aš būdama moteris tikrai kitaip niekada negalėčiau pasakyti. E, dabar labai svarbu pirmiausia užtikrinti informacijos skaidrumą. Aš labai pasitikiu e, tuo vadinamųjų kolegų spaudimu. Uh, Europos komisija jau yra pateikusi nemažai rekomendacijų. Valstybės narės yra įsipareigosios tų rekomendacijų laikytis, jas įgyvendinti ir 2015 metais turėtų pristatyti savo veiksmų rezultatus. Dėl e, smurto prieš moteris. Europos komisija, kaip sutarčių saugotoja, turi užtikrinti, kad tokio smurto nebūtų. E, kai juridinės sąlygos bus suvienodintos, bus lengviau. E, ir aš manau, kad iš tiesų tai yra labai svarbu e, panaikinti. Buvo kalbėta apie pasiūlymą direktyvai dėl smurto prieš moteris. Aš žinau, kad poniai Garcija Peres šį temą labai artima širdžiai. Mes sukūrėme visą teisinį mechanizmą, kuris leidžia užtikrinti tam tikrą kontrolę. E, baudžiamosios teisės rytie direktyvas įgyvendindami ar kurdami mes turime kartu e, svarstyti e, problemas, su kuriomis susidurėme. Ir dabar būtų svarbu tą padaryti, bet aš tikrai tikiuosi, kad jūsų gerbama pirmininkė komitetas sugebės rasti sprendimų, bus išradingas. Motinystės atostogos. Tai irgi tema, apie kurią jūs daug kalbėjote ir pirmininkas Junkeris apie tai yra pasisakęs. Nemanau, kad galiu pasakyti, ką nors naujo, kos dar nebuvo išsakyta per pastarąsias dienas pateiktoji direktyva e, buvo svarstyta jau keletą metų ir e, manau, kad dabar jau reikia pradėti perredagavimo direktyvą. Šis dosies svarstomas jau trejus metus. Gera naujiena ta, kad pirmininkaujantį Italiją, kuri vėlgi turi labai toli siekiančių tikslų, nusprendė šį dosiją nagrinėti. Ir aš, kaip moteris, žinoma, E, neleisiu, kad ta iniciatyva būtų pamiršta ir manau, kad e, galiu pareikšti, kad jeigu taryba išsijudins, ši direktyva e, bus priimta kaip numatyta, tai yra iš tiesų labai svarbu ir mūsų kolegos iš Italijos ir iš kitų valstybių narių mums pritars. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad e, gana greitai, bet atsakiau visus klausimus ir tikiuosi, kad atsakiau didžiąją dalį klausimų, kuriuos jūs man pateikėte. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Pane Reichert, ketinau prašyti jūsų pasisakyti paskutinį kartą ir Libė komitetui atsakyti į klausimus apie pagrindinės teisės ir laisvės, tačiau jūs paskutinėme savo atsakymę išdėstėte visus atsakymus į visus klausimus. Dėkuoju Jums už išsamius atsakymus visiems trim komitetams ir Jūs dalyvavote beveik pilnuose standartiniuose komisijos narių klausimuose ir gal ir nenorėsite dabar išsakyti dar paskutinio savo mm, pareiškimo, nes gana išsamei jau atsakėte. Norėčiau padėkoti visiems trims komitetams ir visiems parlamento nariams, kurie dalyvavo čia. Tai yra tikrai išskirtinis procesas, procedūra vėlesniems komisijos narių klausimams bus visai kitas, bet dėkoju tiems, kas liko ir klausė. O dabar paprašysime koordinatorių likti salėje, kurie toliau aptars ponios Reichert kandidatūrą. O dabar dėkoju poniai Reichert ir visiems parlamento nariams. Ačiū.